pradėti nagrinėti devintą darbo tvarkės punktą. Sveikinuosi su ponė Nadija Kalvinijo. Ji yra ekonomikos ir įmonių, Ispanijos ekonomikos ir įmonių ministrė. Dėkoju, kad čia lankotės. Ačiū už dialogą ekonomikos tema su Ispanija. Jūs žinote, kad Nadijai Kalvinio priklauso labai svarbus e, klausimų portfelis. Ji yra atsakinga ir už mm, vyriausybės deleguotą į komitetą, į kurį įeina įvairios mm, vyriausybės struktūros ir įstaigos, kurios atsakingos už ekonomikos politiką. Taip pat e, dalyvauja ir ECOFIN ministrų taryboje, kur aptariama daugelis mum rūpimų klausimų. Ir mm, žinote, kad Ispanija, Ispanijos ekonomikos padėtis ir perspektyvos yra geros. Neseniai Ispanija pristatė mm, ambicingą biudžetą, kuriame labai daug dėmesio skiriama socialinėms išlaidoms, sanglaudai, inovacijoms, investicijoms ir aš esu tikras, kad ponia Kalvinio apie tai pakalbės ir, žinoma, mums bus įdomu su ją aptarti ne tik Ispanijos klausimus, bet ir platesnės Europos temas, įskaitant ir ekonomikos bei pinigų sąjungos e, gilinimą. Tai mums svarbi tema. Mes taip pat dirbame ir su komisijos pasiūlymu Norėčiautume išgirsti jūsų nuomonę ir apie eurozonos biudžetą, jo plėtojimo galimybės ir čia turime vieną iš pranešėjų šiuo klausimu ir manau, kad tai tikrai bus viena iš mūsų pokalbio temų. Dabar suteiksiu žodį jums, jūs pasakysite įžanginę kalbą, o po to bus narių klausimai ir jūsų atsakymai. Žodis ministrai. Ačiū, pirmininkė, pirmininkė Galtieri, mm, gerbėmėjau. E, e, Mėly mm, parlamento nariai, man labai malonu vėl sugrįžti į ekonomikos ir piniginių reikalų komitetą parlamento, e, kuris daugelį metų vaidino svarbu vaidmenį mano E, kasdienėme darbe ir kuriame yra tiek daug mano draugų. E, jaučiuosi ypač pagerbta šį kartą, nes čia atėjau kaip e, Ispanijos karalystės ekonomikos ir įmonių ministrė. Taigi noriu padėkoti, man, padėkoti Jums už šį kvietimą. Be to šis Mūsų susitikimas vyksta ypač palankiu mums metu, kaip ką tik buvo mm, paminėta. Ispanijos vyriausybė ką tik pristatė 2019 e, e, šalies biudžeto projektą, kuriame e, pristatomos ekonominės šalies perspektyvos ir jame planuojama, kad ekonomikos Ispanijoje ekonomikos augimas toliau vyks 2019-aisiais ir kaip prognozuoja nacionalinės tautinės institucijos, e, ekonomikos augimas vyks sparčiau nei vidutiniu tempu. Šiame e, biudžeto projekte akcentuojami trys svarbiausi mūsų ekonomikos ramšiai, kuriuos aptarsiu savo pasisakymo metu ir kurie apima štai, kad visų pirma, įsipareigojimą laikytis fiskalinės disciplinos ir norime, kad viešosios sąskaitos deficitas 2019-aisiais sudarytų 1,3 procentus BVP, lyginant su 2018 metais mūsų nuomonė e, buvusiu 2,7 procentų deficitu. Taip pat pirmą kartą šiais metais pasieksime einamosios sąskaitos perteklių. Ir tai leis mums e, E, ištaisy, ištaisyti vieną svarbiausių paveldėtų, vieną svarbiausių paveldėtų problemų, tai yra didžiulį, e, viešosio, didelę viešąją skolą ir didinti BVP. Kitas svarbus aspektas, kitas e, ekonomikos ramtis, ramstis, tai konkrečios priemonės skirtos suteikti visiems piliečiams galimybę pasinaudoti ekonomikos augimu, sumažinti e, netoly, neligybę visuomenėje ir siekti subalansuotos visuomenės, subalansuoto visuomenės augimo. Ir trečias svarbus aspektas, e, Mes siekiame paskatinti struktūrinės reformas, kad šios prisidėtų prie mūsų šalies produktivumo augimo ir taip leistų mums atremti 21 amžiaus iššūkius. Artimiausiamis dienomis paskelbsime e, pokyčių darbo atvarkę, kurioje išsamei ir nuosekliai bus pristatyti veiksmai, kurie mūsų nuomonė yra prioritetiniai, kad gebėtume atremti ateities iššūkius. Prieš e, pradėdama gilintis e, į ekonomikos politikos aspektus, norėčiau pristatyti, kokiame dabar ekonominėme kontekste vyksta darbas. E, pasaulinės ekonominės prognozijas. E, viskas rodo, kad pasaulinės ekonomikos augimas toliau vyks ir bus pozityvus, tačiau bus netoks spartus ir netoks tolygus, lyginant atskirius pasaulio regionus. Uh, Be to, mąstant apie perspektyvą, iškyla įvairių rizikos veiksnių, rizikos ir nežinios veiksnių, kurie bus svarbus 2019-aisiais, apie tai tikriausiai net nereikia kalbėti, nes puikiausiai visą tai žinote ir nuolatos svarstote tuos veiksnius ir aspektus. Ir tai be abejonės apspręs ir e, kokius svarbiausius iššūkius e, spręsime eurozonoje. E, eurozonos augimo perspektyvos buvo peržiūrėtos ir dabar jos yra mažesnės. Manau, kad tai savo ruoštų darys didesnį spaudimą mums visiems ragins e, toliau gilinti ekonomikos ir pinigų sąjungą ir apie tai netrukus pakalbėsim. Ir šiame kontekste Ispanijos ekonomikos augimo tempai, kaip prognozuojama, yra spūdingi, tikėkime, kad jie ir išliks 2019, turėtų sudaryti 2,6 procentų. 2,2 procentus 2019, o 2018 e, buvo 2,6 ir manome, kad Dabar e, ekonomikos augimas sulėtėjo dėl to, kad e, aukščiausias taškas buvo pasiektas 2015-aisiais. Be to, reikia vertinti ne tik BVP augimą. Ispanijos e, ekonomikos augimas lab, dabar yra labai suba, labiau subalansuotas nei, nei kitais istorijos laikotarpiais. Ir labai išaugo darbo vietų kūrimas. 2016 jis sudarė beveik 3 procentus. Ir E, labai nu, nukrito nedarbas ir praėjusiais metais nedarbą pavyko sumažinti 6 procentais. Be to, ekonomikos augimą lygi, lydė, atsiprašau, įnamosios e, sąskaitos perteklius. Tai reiškia, kad e, Ispanijos ekonomika perėjo į augimo plėtimosi etapą. Tai taip pat reiškia, kad įveikėme e, ekonomikos krizę. Taigi, vertinant visą tai, manome, kad dabar yra tinkamas ekonominis kontekstas imtis pokyčių ir pradėti reikalingas reformas, su, m, suprojektuotas e, remiantis tiem, tiem trimis ramščiais. Taigi, fiskalinė disciplina, kaip sakiau, tai mūsų vyriausybės plano pagrindinė ašis. Mūsų tikslas yra toliau siekti mažinti deficitą ir mažinti valstybės skolą ir tokiu būdu toliau stiprinti pasitikėjimą, kurį atgavome ir kurį rinkos demonstruoja e, Ispanijos ekonomikos atžvilgių. 2018 buvo labai geri metai viešojo sektoriaus finansų kontekste. Ir prasidant 2019-aisiais e, padėtis išlieka labai palanki. Iki šiol e, surenkti viešieji aukcionai ir čia šalia sėdi. E, Išdo E, ministras. Ir mums pavyko sumažinti e, valstybės viešosios skolos finansavimą, nes kasmet mums tenka skirti 30 tūkstančių milijonų eurų tos skolos finansavimui. E, tai pinigai, kuriuos galėtume daug našiau panaudoti švietimui, sveikatai, investicijoms arba plėtrai finansinių rinkų pasitikėjimas yra <coughs> absoliučiai būtinas dalykas, tą patyrėme ir suvokėme krizės metu ir būtent todėl taip akcentuojame tą pirmąjį ramsti mūsų vyriausybės, tai fiskalinį tvarumą. Tačiau turime išlaikyti ir piliečių pasitikėjimą. Todėl e, antrasis ramstis mūsų politikos tai socialiniai klausimai, nes fiskalinė disciplina negali būti priežastimi nevykdyti socialinės politikos, nes dėl, kriz, dėl ekonominės krizės visuomenė atsirado didelė neligybė. Turime pasiekti, kad ekonomikos atsigavimą pajustų visi piliečiai. E, norime įtraukaus augimo modelio ir tokių rekomendacijų sulaukėme iš tarptautinių ir Europos institucijų. Uh, tikime juo ir todėl e, valstybės e, biudžeto projekte, kurį ką tik pristatėme parlamente, yra tikrai labai ambicinga, ambicingas planas ir ypač plataus užmojo socialinės ryties e, planai, vaikų darželiai, vaikų darželių steigimas, e, atlyginimo augimas, šeimų poreikiams skirta politika, dėmesys ypač pažydžiamoms visuomenės grupėms. Mes esame pasirengę šalinti mm, tas, tuos netoligumo aspektus, kurie atsirado šalyje po ekonominės krizės. Toliau, kaip atremti ateities iššūkius? Norime tvirto augimo pagrindo e, vidutinės trukmės laikotarpiu iš ekonominės, socialinės ir aplinkos sauginės perspektyvos. Vyriausybė nuo pat pirmos savo darbo dienos e, koordinuoja e, skirtingų ministerijų darbą, apie tai kalbėjo ir ponas Baltieri, kad būtų sustiprinta struktūrinė reformų darbo tvarkė kuri apima, pavyzdžiui, švietimą, mokymus, žmogiškai kapitalą. Taip pat norime paremti ekologinį virsmą. Šioje srityje Ispanija nori būti lyderė ir vadovauti tarptautinėms diskusijoms šiuo klausimu ir, ir taip pat skatinti socialinius pokyčius, taip pat paskatinti skaitmaninę revoliuciją, kurti e, lygią sąžininką darbo rinką pas, taip pat siekti našesnės e, valstybės tarnybos, kuri tarnautų piliečių poreikiams, kad e, tas ta, e, augimas išliktų ir kad būtų užtikrintas stabilumas, būtina, kad eurozona ir euras būtų stabilumo ir pasitikėjimo šaltinės. Ir būtent todėl manome, kad labai svarbu įgyvendinti darbo tvarkę, kuri e, tvirtintų pinigų ir e, ekonomikos sąjungą ir kad taip visi būtume pasiruošę ateičiai. Kaip žinote, praėjusį mėnesį Eurogrupėje po didelių diskusijų buvo pasiektas susitarimas dėl um, saugumo tinklo kūrimo eurozonoje, bakininkystės sistemos stiprinimo, taip pat Europos. Um, ekonominio bankų pertvarkos mechanizmo ir kitų svarbių klausimų, tai esminė pažanga, ji vyksta tinkama kryptimi ir reikia sparčių veiksmų šiame semestre. Vakar e, Eurogrupėje bei ECOFIN ministrų susitikime e, konstatavome, kad yra reikalingas solidus pagrindas, kad galėtume toliau eiti priekin šiais klausimais. Atinančiais mėnesiais turime aktyviai dirbti, siekdami uh, patvirtinti bankininkystės sąjungos atsiradimą, taip pat uh, Europos indėlių uh, garantijų schemą EDIS. Šis pasiūlymas jau yra pateiktas prieš kurį laiką, o Ispanija yra viena iš tų šalių, kuri E, aktyviai siekia dirbti šia, šiuo klausimu ir tikimės, kad ateinančiais mėnesiais bus sukurta reikalinga, reikalingas pagrindas, pasiektas konsensusas, kad galėtume toliau tęsti politinės diskusijas. Be to, kitas svarbus aspektas tai eurozonos biudžeto atsiradimas bei eurozonos stabilizavimo galimybę, kad taip atsirastų tikri fiskaliniai gebėjimai, kurie padėtų atremti asimetrinius sukretimus ir atremti galimas ateities eurogrizės bei užtikrinti e, sąjungą, pinigų sąjungą, kuri paremtų eurą. Manome, kad tokia stabilizavimo priemonė turėtų būti ypač paranki ir brangi piliečiams. Ir e, norime pasiūlyti priemonę dėl darbo vietų apsaugos. Daugelį metų jau kalbame apie E, papildomus su, su, su, papildomas saugumo garantijas bankams, finansinėms institucijams. Aš jau turime pradėti kalbėti ir apie saugumo garantijas piliečiams, nes ekonominė ir pinigų sąjunga turi būti, turi rūpintis žmonių ateitimi. Ir kaip mūsų premjeras Pedro Sančias neseniai, kalbėdamas Strasbūro plenarinėje sesijoje, pareiškė, kad kit artėjant kitiems Europos parlamento rinkimams atsidurėme labai svarbiame etape. Susiremsime su tais, kurie netiki Europos projekte. Todėl turime apginti Europą, kad ji galėtų toliau daryti tai, kas buvo daroma daugelį dešimtmečių, tai yra siekti apsaugoti piliečius. E, siekti labiau socialiai orientuotos Europos pažangos ir užbaigti ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimą ir sumažinti iki kiek įmanoma galimybė, kad mus ištiks e, dar viena krizė arba apsisaugoti nuo galimų tos krizės pasiekmių. E, Ispanija, e, Ispanijos visuomenė e, yra pasirengusi įvairiems iššūkiams dėl savo istorijos ir dėl to, ką neseniai išgyveno. Pastaruosius penk, penki metai buvo augimo, šalies augimo metai, darbo vietų augimo metai. Iš, e, kaip jau sakiau, turime namosios sąskaitos deficitą. Viso to pasiekėme, bandydami sumažinti tradicinius disbalanso šaltinius. Todėl e, šalies vyriausybė nusprendė pasinaudoti šią palankę ekonominę padėtimi ir paruošti šalį kiek įmanoma geriau ateičiai, e, užtikrinti, kad viešiai finansai būtų tinkamai prižiūrimi. Įsipareigojame įgyvendinti socialinę darbo tvarkę piliečių labui, ypač labiausiai pažeidžiamų, siekti socialiai įtraukios ekonomikos plėtotės ir mąstyti apie ateitį, siūlyti priemonės, kurios ir toliau užtikrintų Ispanijos ekonomikos augimą artimiausiais metais. Ir, gerbimi parlamento nariai, kaip visada, e, siekdami šių tikslų dirbame su e, lojaliais Europ, Europos projekto partneriais ir tikimės dirbti draugės Europos institucijomis, siekdami šių tikslų. Labai ačiū. Thank you. Thank you ačiū. Mėla ministrė už e, jūsų aiškiai pristatytas mintis dėl Ispanijos biudžeto politikos ir Ispanijos indėlio į ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimą. Dabar pradėkime diskusijos diskusijas. Pirmas kalbės Gabriel Mato, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasisveikinti su jumis, ponia Miselė Kalvinio, EPP vardu, šiame parlamente e, ankstesnėme, dirbdama ankstesnėme savo darbę jūs kitaip viską matėte, o dabar esate e, Ispanijos ekonomikos reikalų ministre. Aš pritariu jūsų išsakytam požiūrį, ypač dėl ekonomikos saugimo, deficito mažinimo arba viešosios skolos. Tačiau teorija yra vienas dalykas, o praktika kitas. Ir dėja, mano požiūriu, e, dabartinės vyriausybės ekonominė politika dar nepasiekė išsikeltų tikslų, mano nuomonė, E, viskas vyksta priešingai ir, ir, ir na, galbūt yra bandoma maskuoti tikrąją realybę. Sakėte, kad pe, penkis metus vyksta augimas, tai iš tikrųjų yra ankstesnės vyriausybės nuopelnas, o dabar žvelgdami į ateitį žiūrėsime, ko, ko, ko tikėsimės ateityje. Kalbėjote apie e, valstybės skolos e, mažinimą, minėjote skaičių 97,4 procentai, 96,4 4 procentai. Kalbėjote apie e, kitus rodiklius, bet noriu pacituoti e, neseniai e, žiniasklaidoje paskelbta informacija, kur teigiama, kad e, viešoji skola sudarys 2 procentus, o ne 1,3 procento, kaip jūs planuojate. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad e, gruodžio mėnesį peržiūrėtos augimo prognozės ir jos sumažintos. Na, realybė nėra ideali. Jūs kalbėjote ir apie užimtumą. Iš tikrųjų, viskas tiesa. Ar iš tikrųjų, bet ar iš tikrųjų sukurta daug darbo vietų šalyje. Pats e, vyriausybės vadovas pripažino, kad 2018-aisiais su, sukurta mažiau darbo vietų nei ankstesniais metais ir 2019-aisiais jų bus dar mažiau. Ir reformas įgyvendinti sunku šalyje, ypač vyriausybei, kurio, kur, kur, kuri turi tokią nedidelę paramą parlamente. Ir Ir reikia nepamiršti, kad viskas, kas tie teigiami rezultatai, yra pastarųjų kelių metų rezultatas. Jeigu jūs neprieštaraujate, aš užduosiu visus savo klausimus iš karto. Eksportas eksportas nu, mm, sumažėjo ir e, augimas, metinis augimas sudaro 1,3 procento. Taip pat norėčiau paminėti, apie, paminėti ir Tobino mokestį ir Google mokestį. Ką Jūs apie tai manote? Galiausiai socialiniai klausimai. E, Man atrodo, kad fiskalinė disciplina negali būti kaltinama dėl socialinio sektoriaus situacijos. Tačiau, e, tai, žinoma, viskas e, susiję su tuo, kas kiek e, finansų skiriama socialiniam sektoriui. Kai kurie ekspertai teigia, kad Ekspertai teigia, kad iš tikrųjų viskas nėra taip, kaip jūs sakote ir kad, pavyzdžiui, Google mokesčio įgyvendinimas būtų sudėtinga užduotis, kad to nereikia tikėtis. Kokias reformas? Pirmininkas, gerai. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, señor eh, Mato. Ačiū, ponia Mato. Nežinau, ar ir man bus skirta dvigubai daugiau laiko, kad atsakyčiau į visus jūsų klausimus. Noriu padėkoti Jums už tai, kad kaip pademonstravote, kaip akcentavote, pritarėte mūsų tikslams dėl fiskalinės disciplinos ir manęs tai nestebina, nes, kaip žinote, šalies biudžeto projektą e, pristatėme pratesdami jūsų vyriausybės pasilinktą kelią 1,3 procentų e, deficito siekį. Ir tokiam siekiui, tokiam tikslui esame įsipareigoję. Aš, tik, aš tikiuosi, kad ir e, Ispanijos partida populiar palaiko tokį biudžetą, nes jūsų pačių vyriausybė tokį pasiūlymą buvo pristačiusi. O dėl naujųjų mokesčių, ankstesnė vyriausybė buvo numačiusi skaitmeninį mokestį ir Ispanija yra viena iš tų šalių, kurios e, skatina, kad kiek manoma greičiau atsirastų skaitmeniai mokesčiai e, bendrijos mastu. Be to, kalba eina apie, jeigu kalbame apie šį projektą, tai Ispanijos e, parlamente PP partija taip pat palaiko šį, šį siūlymą. Norėčiau pasidalinti keliais bendro pabudžio pastebėjimais. Visų pirma, kokia yra mūsų šalies evoliuciją ir dinamiką, kaip atrodo fiskalinė situacija. Įvairios vyriausybės e, pareiškia, kad yra įsipareigoję siekti šių tikslų, tačiau mm, tais metais, kuomet vyko sparčiausias augimas, nepasinaudojame galimybę pertvarkyti savo viešųjų e, finansų. 2014 metais buvo pasiektas aukščiausias momentas. Mes e, esame dvi, pasirengę visiškai dvigubai sumažinti viešąją skolą 18-19 e, me, e, metais ir kad jis sudėtų 95 procentus kitais metais. Kaip sakėte, tai turėtų būti mūsų svarbiausių tikslų fiskalinėje politikoje. Iš tikrųjų, finansinės rinkos savo elgesiu rodo, kad pasitikimumis. 2016-aisiais mm, socialistų vyriausybė dirbau šešis mėnesius ir taip pat šiais metais susilaukėme, sulaukėme didelio palaikymo, paskelbė, kad mūsų pasirinktas kelias yra e, viešosios sąskaitos deficito mažinimas. Ir tarptautinių ir, e, institucijų paskelbti vertinimai Kaip žinote, paprastai e, tos prognozijas yra nelengvai parengiamos, nes ekonomistai dažnai išsako labai prieštaringas nuomonės. Tačiau Ispanijos vyriausybė pasirinko pragmatišką, e, protingo rizikos ribojimo politiką ir tarptautinėje prekyboje, ir e, kainų augimo, energijos kainų ir taip pat e, fiskalinių priemonių srityje. Ir ši protingo rizikos ribojimo linija ir toliau išliks mūsų linija ir tuoj baigsiu. Ypač apie, kalbant apie 2019-usius, svarbiausi iššūkiai ir rizikos veiksniai mūsų šaliai kyla iš svetur. E, ekonominiai ekspertai, tarptautiniai sutarė, kad svarbiausias mūsų iššūkis tai numatomas, planuojamas pasaulio ekonomikos, mūsų, Europos ekonomikos sulėtėjimas, mūsų eksporto rinkų e, sumenkėjimas, o, nes tai iki šiol buvo svarbiausių augimo veiksnių. Mes tikimės, kad ta, e, to, ta, ta veiksnį kompensuos vidinė paklausa. Ir Ispanija tarptautinėme kontekste ir tampa vis atviresnė šalimi, atviresnė tarptautinėms įmonėms ir, žinoma, negali atsiriboti nuo įvairių iššūkių ir rizikos veiksnių bei nežinios egzistuojančios e, globalinėme kontekste. Labai ačiū. Remiantis naujausiamis E, TVF išvadomis Ispanija priskiriama prie keletų šalių, kuriams e, prognozuojamas lėtesnis ekonomikos augimas. E, turbūt jis nebus toks ypatingai mažas, tačiau dabar žodis pirmans perės. Ačiū. Pone pirmininkė, pone ministrė, labai malonu diskutuoti su jumis ekonomikos dialogo tema. Prieš užduodamas savo klausimą noriu priminti jums trumpą istoriją susijusią su 27 valstybių sėkme e, Brexito proceso metu 27 valstybės kalbėjo vienu balsu, e, rėmėsi bendrijos metodu, o tai e, tik tai parodo, kad bendrijos metodas, kuomet valstybės tarpusavėje nesutarė, yra pats tinkamiausias, sprendžiant ne vien tik tai bendrosios rinkos klausimus. Taigi aš tam tikrą prasme apgailestauju dėl to, e, kad euro zonos vadovų taryba e, nepritarė komisijos e, pateiktam kukliam pasiūlymui. Ir <clears throat> nenumatė specifinio eurozonos ramščių, nes e, Prancūzijos ir Vokietijos iniciatyva buvo trys temos e, pasiūlytos diskusijoje, tai yra konkurencingumas, kuris nėra specifinė eurozonos tema, konvergencijos, sudarinamumo klausimas, kuris yra aptariamas pirmiausia svarstant struktūrinės e, reformas, tačiau niekuomet nesvarstomas tame kontekste, kuomet kalbame apie valstybės turinčias biudžeto deficitą ir e, perviršių. E, taigi gaila, kad tam komisijos pasiūlymui nebuvo pritarta parlamente. Kartu su Raimoru Bioge mes rengėme pasiūlymus, kurie iš dalies yra grindžiami komisijos pateiktų pasiūlymų siekiant e, sustiprinti mūsų e, stabilumą ir e, pasiūlant tam tikrą mechanizmą, kurį pasitokus būtų galima nedarbo išmokas e, mokėti europiniu mastu, nepadarant žalos valstybių narių biudžetų, biudžetams. Taigi, ką Jūs manote apie galimybę grįžti prie to komisijos pasiūlymo, žinoma, papildant į tam tikrais naujais aspektais. Ačiū, ponė Berės. E, aš e, tikrai sutinku, kad labai svarbu yra kalbėti vienu balsu, užsibriežti bendrus e, tikslus ir sutarti dėl to, kaip turėtų atrodyti Europos vizija po penkerių dešimties metų. Kalbant apie diskusijas dėl euro zonos e, vakar per Eurogrupės posėdį mes pakankamai ilgai diskutavome apie tai, kaip reikėtų vertinti gruodžio mėnesio vadovų e, susitikimo išvadas e, ir ką turėtų reikšti 2019 metams ir mes jas vertiname ir apie tai kalbama vadovų tarybos išvadose būtent įtraukiant Eurogrupės ir e, Ekofino e, tarybos e, gruodžio mėnesio sustikimų išvadas. Vadovų tarybos išvadose taip pat parašyta, kad reikia parengti koordinavimo ir konkurencingumo priemonės remiantis atitinkamų komisijos pasiūlymų. Kai kurie mano, kad uh, reikia parengti paramos reformoms mechanizmą. Kitos šalis kaip Ispanija mano, kad reikia pasitelkti Europos investicijų stabilizavimo mechanizmą kaip pagrindą būsimosiams reformoms. Tai komisija e, e, būsimos daugiametės finansinės programos aptarimo kontekste e, parengs atitinkamus pasiūlymus. Vakar sutarėme, kad remsimės būtent E, šiais dviem minėtais aspektais, e, o mm, nedarbo draudimo elementas mūsų svarstymuose išlieka. E, protezmo pono Gvaltierį mintį galiu pasakyti, kad tikrai Europos projektas per vieną naktį nebus užbaigtas, kai kuriuose sritise kurios yra labai svarbios artimus piliečiams, reikia siekti greitesnės pažangos ekonomikos ir pinigų e, politikos e, srityje ir būtent e, šioje srityje aš <clears throat> dirbu ir manau, kad mes negalime pastebėti pažangos tol, kol nekyla eilinė krizė, tačiau vis tiek turime dėti visas pastangas, kad vykdytume tinkamas reformas tam, kad mums nereikėtų taip kentėti nuo būsimos krizės, e, e, taip kaip kentėjome nuo praėjusios. Iš tiesų, dauguma mūsų pritartų būtinybei užtikrinti stabilumo funkciją tam, kad tinkamiau veiktų ekonomikos ir pinigų sąjunga. Alde frakcijos vardu Ramon Tremos. Kūš iš ne. NPL. Ačiū. Mm. Turiu klausimą apie toksiškas paskolas. 2016 lapkričio mėnesį. E, čia buvo Mario Draghi ir kalbėjome su juo apie mm, blogų paskolų priežastis. Ir jis tarp svarbiausių priežasčių pažymėjo tai, kad nebuvo laikomasi normų dėl, Europos normų dėl įmonių įmonių bankroto procedūrų. Taip pat buvo akcentuota, kad ne, ne, valstybės neperkelia Europos teisės nuostatų į nacionalinę teisę. Ir Dragi e, ypač akcentavo, kad e, atsakingos ne tik didžiosios pasaulinės įmonės, bet ir vyriausybės dėl to, kad ne neapmokėjo tam tikrų sąskaitų ir dėl, dėl tokio elgesio um, visiškai tinkamai veikiančios įmonės buvo verčiamos bankrutuoti. I, galėčiau netgi nurodyti, kur yra įrašytas šis dragi pasisakinimas. Man atrodo, kad Ispanijos parlamente dar nepatvirtintas įstatymas e, dėl sankcijų įmonėms, kurios nesilaiko mokėjimų terminų. Manau, kad tai būtina padaryta ne, ir jeigu neįspręsime šio klausimo dabar, iškyla rizika, kad ištikus kitai kriziai pasiekmes ir jeigu ta krizė bus tokia e, pat aštri kaip 2007-ųjų, jeigu jį, Europa vėl ištiks tokia pat baisi situa situacija ir vėl bus problemų su mokėjimais. Gracias, Ačiū, ponia Tremosa, noriu atsakyti ir pakomentuoti keletą aspektų. Noriu padėkoti Jums už klausimą. Blogų paskolų šaltinis viena vertus yra įmonių elgesys ir tai buvo aktualu. O Ispanijoje tai mm, nekilnojamojo e, turto sektoriaus burbulas ir todėl mums teko imtis specifinių konkrečių priemonių kitokių nei kitoms šalims, kad išspręstume blogų paskolų problemą, nes buvo nekilnojamojo turto burbulas ir iškilus ekonomikos, e, ištikus ekonominiai kriziai nebebuvo galimybės finansuoti paskolų. E, po valymo proceso Ispanijos bankuose. E, pas, blogų paskolų kiekis dabar ten, jos yra daug mažesnis, e, laikomasi bendrijos normų šioje srityje, taip pat kofin gairių. Su, padėtis tikrai labai pagerėjo, balanso lapai, įmonių balanso lapai, bankų balanso lapai atrodo daug geriau. Dar vienas pozityvus dalykas yra tai, kad Ispanija šiame augimo etape uh, e, viską daro labiau su, subalansuočiau. E, augimas vyksta ir e, darbo vietų skaičius, pavyzdžiui, ypač e, statybų sektoriuje yra, darbo vietų augimas yra visiškai kitoks, nei, skirtingai nei iki krizinių laikotarpių, kuomet šiame sektoriuje atsirado tūkstančiai darbo vietų. Dar vienas svarbus dalykas. E, kad e, ir admin, valstybės admin, institucijos ir administracijos laikytųsi mokėjimo terminų. Jūs puikiai žinote situaciją ir žinote, kokiais finansavimo mechanizmais galime naudotis. Tai yra paspirtis Ispanijos vyriausybei, tai aktualu dėl Ispanijos e, struktūros, kad e, autonominiai regionai galėtų laikytis visų galiojančių taisyklių. Ir iš tikrųjų priemonė dėl e, mokėjimų terminų yra labai svarbi ir mūsų šalyje. E, autonominiams regionams labai svarbu laiku gauti finansavimą ir turėti galimybę veikti savarankiškai, autonomiškai. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie tai, kaip spręsti šią problemą. Uh, vienas iš, viena iš priemonių galėtų būti sankcijos, tačiau aš norėčiau mąstyti apie kitokias e, priemonės ir paskatas, kurios yra pozityvios, kaip sumažinti vėlavimą laikotarpį ir kaip pasiekti to ir sudėtingesnių ekonominių laikotarpių. Ačiū. Thank you uh, for the Greens. Uh, Ernest Urtasun, Žaliųjų frakcijos vardu. Pone ministrė, malonu Jūs čia matyti. Man irgi patiko tas saugumo garantijų žmonėms e, terminas, kurį Jūs minėjote. Ir norėčiau E, pakalbėti apie tai, kas svarstama Ispanijos parlamente, tai tos temos aktualios ir Europos parlamente. Ir vienas iš tok, viena iš tokių ale, aktualiausių temų tai bandymai e, reglamentuoti nuomos. Nuomos kainas. Tai bandoma daryti ir Vokietijoje, bandoma nustatyti e, kainų indeksą, e, ir taikyti sankcijas e, tiems, kurie taiko, taiko nepaprastai, bando reikalauti nepaprastai didelių mokesčių ir taip pat e, pasiūlyti rekomenduotinų nu, kainų skalės tam tikriems regionams. Vokietijoje sprendimas pasiteisino, e, neatsirado šešiolinės rinkos, Panaši priemonė yra e, kuriama ir Prancūzijoje. Ir e, nuomos kaina neišaugo, pavyzdžiui, Prancūzijoje labai stipriai. Noriu paklausti, kodėl Ispanijoje buvo atmestas šis įstatymo projektas, nežiūrint į, Ispani... į Prancūzijos ir Vokietijos sėkmę. Kodėl Ispanijoje jis atmestas? Ir Dar šį rytą buvo sakoma, kad reikės svarstyti naujo tokio įstatymo variantą. Kaip Jūs pakomentuotumėte tai? Muchas gracias por su pregunta, señor Urtasun. No... Ačiū, ponia Urtasun, už Jūsų klausimą. Manau, kad neverta čia perkelti vidinių Ispanijos diskusijų. Uh, E, svarbiausia, kad visi Ispanijos piliečiai turėtų galimybę į prieinamą būstą. Ar tai tapo mūsų vyriausybės vienu, vienu svarbiausių prioritetų nuo pirmos darbo dienos? Ir ta tema buvo svarstoma įvairiom, įvairiomis progomis. Aš turėjau galimybę ją aptarti ir Ispanijos parlamente. Kai perėmėme vyriausybę, pamatėme, kad yra vėluojama perkelti kai kuriuos teisės e, Europos e, Sąjungos teisės aktus e, būsto paskolų užstato direktyvo. Ir nusprendėme, kad reikia suderinti mūsų nuostatas su Europos teisės aktais. Ir manau, kad čia tikrai pasiekėme pažangos ir kad tokiu būdu mums pavyko suteikti paramą lab, labiausiai pažeidžiamiems asmenims ir apsaugoti žmonės nuo išmetimo į gatvę ir užtikrinti kiek įmanoma sažingesnės ekonominės ir socialinės sąlygas. Kaip jau sakiau, tai svarbiausias mūsų tikslas - užtikrinti visiems e, teisę į padorų būstą. Kita tema - tai būsto bus to nuomos kaina. Čia nėra stebuklingų sprendimų ir mūsų šalyje pastaraisiais metais pastebėjome, kad sumažėjo e, socialinio būsto pasiūla, viešo, viešo sektoriaus finansuojamo būsto pasiūla. Na, nors atsakingos ministerijos jau dirbo šiuo klausimu, e, reikalingi susiję tą sektorių reglamentuojantis teisės aktai ir todėl e, buvo patiktas tas įstatymo projektas, kurį ką tik minėjote. E, taip pat būtina e, imtis visų priemonių, kad nebūtų išmesti gatvę labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai, jeigu jie nebegali mokėti e, nuomos už būstą. Siūloma apriboti turistams siūlomų būsto pasiūlą, jo, jos pasiūla ypač didelė e, š, š, miestų centruose. Taip pat e, siūloma pratesti būsto nuomos sutartis. E, taip pat imtis kitų priemonių, kurios padėti sumažinti nuomos, būsto nuomos kainas. Man atrodė, kad šis pasiūlymas buvo plataus užmojo įstatymo projekto pasiūlymas ir kad juo e, bandėme spręsti aktualiausias problemas, kad, kad to tikisi iš mūsų visuomenė. Ir apgalėstauju dėl to, kad galiausiai parlamente nesusidarė reikalinga dauguma, kad būtų pritarta šioms skubiai reikalingoms priemonėms. Tai nekliūtis nepatvirtinti kitų susijusių priemonių, tačiau, e, kad jis atsirastų, reikia kitokio teisinio pagrindo. Man įdomus tie pavyzdžiai, kurias, kuriuos jūs minėjote, informacija, kurią su, aš peržiūrėjau, netai pozityviai pristato situaciją kitose šalise, bet žinoma, tarptautiniai Mm, atvejai kitų šalių modeliai galėtų tapti mūsų šalies įkvėpimo šaltiniu. Ačiū. Thank you. Miguel Urban Crespo for the GUE. Gracias, presidente. Gra Miguel Urban Crespo. Ačiū, ponė ministrė. Aš pratęsiu kolegos pradėtą temą, nes praėjo jau dešimt metų po, nuo krizės pradžios ir, ir, man atrodo, formuojasi kitas nekilnojamojo turto burbulas, kurį įkvėpė polit, e, Ispanijos bankų gelbėjimo politika. Kaip žinote, Ispanijos nekilnojamojo turto rinkos situacija tampa, ta, tampa tragedija tūkstančių šeimų, nes e, nekilnojamo turto burbulas, burbulai tampa įprastų dalykų. E, kyla nuomos kainos ir dažnai šeimos yra verčiamos apleisti būstą, kurio nebegali savo leisti. Europos komisija turėtų pasidomėti šią situaciją. Ispanijoje, kuomet žmonės išmetami į gatvę vos nesuvėlavę sumokėti už vieną mėnesį nuomą. Taip pat e, grasinama, kad, e, kad, nes, kad šalis nesulauks kokių, kai kurių investicijų, jeigu bus bandymų apriboti, reg, reglamentuoti nuomos kainą. E, Ar jūs, manot, ar jūs nemanote, kad reikėtų reglamentuoti kainas, kad, užtikrint, kad vyriausybė užtikrintų savo funkcijų atlikimą socialinėme sektoriuje? Taip pat, kaip su e, kai kurių fondų siūlomomis e, prastos kokybės paskolomis, ar neturėtų Ispanijos bankas elgtis kitaip, e, kad nekiltų problemų did didžiuliam skaičiui šeimų Ispanijoje. Ir dar vienas klausimas, apie kurį kalbėjote, kalbėdama apie vyriausybės darbą socialinėme sektoriuje ir socialinio būsto pasiūlą. Ar nereikėtų mąstyti apie um, tokį socialinį būstą skirtą nuomai, apie tokio būsto atsiradimą? Ačiū, ponia Urban. Penki komentarai. Galėtume valandų valandas kalbėti apie tai, bet pasistengsiu kalbėti glaustai. Visų pirma, e, paprašiau, kad kolega suteiktų informaciją, kad e, nesuklyšiu, bet nemanau, kad jau galima kalbėti apie nekilnojamo turto burblą, kai kurių šeim, miestų centruose išaugo būsto nuomos rinkos. Bet dar nėra tokių skaičių, kurie pradėtų jau skatinti kažką įtarti. E, ir turiu remtis duomenimis, konkrečia informacija. Antra, pritariu jūsų išreikštam susirūpinimui dėl to, kad galbūt praeitįje šalyje galiojantis įstatymai neapgynė žmonių nuo tam tikrų situacijų. Būtent dėl to džiaugiuosi, kad e, naujasis įstatymas dėl nekilnojamojo turto paskolų numato e, laikotarpį, kiek laiko nemokama e, nuoma, po kurio jau galima prašyti žmonės apleisti būstą. Be to, prieš išmetant žmogų į gatvę, privalu bus pasiūlyti nes, nemokančiam nuomos asmeniui visas kitas problemos sprendimo galimybes. Trečia, man atrodo, kad e, asmenų iškraustimas į gatvę, jeigu jie neturi kur eiti, iš tikrųjų yra drama, problema, reikia ją spręsti. Ir iš vyriausybės požiūrio taško mes būtent tai ir darome. E, Ir mūsų patiktame įstatymo projekte buvo numatyta ir galimybė kreiptis pagalbos socialinės tarnybas į teisėją ir bandėme kurti įvairiausias apsauginės priemonės, kad apsaugotume labiausiai pažydžiamus piliečius, bet dėja šis įstatymas buvo atmestas, nors jis, kaip buvo suplanuota, turėjo įsigalioti netrukus. Ketvirta. Ispanijos vyriausybės tikrai niekas nešantažuos. Pasigirdo e, įvairių pareiškimų iš įvairių fondų, kuriuos visi e, žino ir girdėjo, bet mes tikrai nieko nekomentuosime, nes Ispanijos vyriausybė nesileis šantažuojama. Ir galiausiai penkta, visiškai sutinku su jumis ir taip, e, taip, tą patį pasakiau ir atsakydama jūsų kolegos klausimą. Uh, Man atrodo, kad reikia veikti įvairiose sritise, įvairiais frontais ir siūlyti e, socialinį būstą nuomai, kurio nėra, nebėra mūsų šalyje. Ir nuo pat pirmos dienos, e, už išdę atsakingas generalinis sekretorius nuo pat pirmos dienos su juo dirbame šiuo klausimu ir norime, kad atsirastų tokio būsto. Aiškinamės, kaip e, autonominėse regionuose gali būsto rinkose gali atsirasti tokio būsto. Todėl praėjusią savaitę pasirašiau e, sprendimą dėl e, socialinio būsto ir kiek žinau, e, skirta 10 400 būsto vienetų, asme, socialinio būsto vienetų asmenims, kuriems tokio būsto reikia. Ir tikimės, kad pasiūlinsime ir, ir daugiau tokių būsto variantų ateityje. Žinoma, stebuklų čia nebus, per naktį problema neišsispręs. Bet Kaip jau sakiau, mūsų prioritetas yra akivaizdus ir mes bandome veikti įvairiais sektoriais, kurie aktualūs šioje srityje. Kudzani, INF. Gracija. Marko Dzani, INF frakcijos vardu, ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Pradžioje Jūs e, pristatėte Ispanijos e, makroekonomikos e, situaciją ir veiksmus, kurie vykdomi dabar, numatyti artimiausiams mėnesiams. Du klausimus noriu užduoti, tačiau pirmiausiai pakalbėsiu apie Europos ekonomikos situaciją. Jau metus laiko stebime pasaulio ekonomikos lėtėjimo situacija. Europos ekonomika taip pat lėtėja, tačiau aš tikiuosi, kad mes pasimokėme iš būsios krizės patirties. Ta komisijos pirmininkas Junkeris jau yra praėjusią savaitę sakęs, mūsų laukia ekonomikos augimas sulėtėjimas, neigiamas ekonomikos tikslas ir E, mes e, toliau vykdome apdairę biudžeto politiką, siekiame mažinti skolas ir dėl to ekonomika dar labiau galėtų sulėtėti. Taigi, ar jūs nemanote, kad mums reikėtų radikaliai pakeisti požiūrį į šias priemonės, siekiant sumažinti ekonomikos lėtėjimo tempus? Taip pat ten diskusija, kuri e, vyksta dėl valstybės skolos ir BVP tarpusavio santykių, siekiant, kad valstybės skola nevirštų 60 procentų BVP. Europos ekonomikos modelis yra grindžiamas e, eksportu, ar nereikėtų iš esmės jo peržiūrėti? Nes Europos ekonomika labai smarkiai priklauso nuo sprendimų, kurių mes negalime kontroliuoti. Mm, jeigu jei, nes amerikiečiai keičia savo poziciją, Kinijos ekonomika lėtėja, nežinome, kokia bus situacija su breksitu, jeigu mes neskatinsime vidaus vartojimo, orientuosimės tik į eksportą, tai manau bus labai e, rimta klaida padaryta. Tai, nu, Ačiū, man tai atrodo, įdomus pastebėjimas ir siūlymas pasimokyti iš krizės. Man atrodo, kad Ispanija tai padarė ir pastebėjome, kad neprotinga manyti, kad finansinio nestabilumo laikais viešasis sektorius gebės vykdyti toliau įsiskolinimo didinimo strategiją ir, už, ir nesusilauks už tai jokių sankcijų iš finansų sektoriaus kaip mūsų atveju buvo galima e, pamatyti, sumažėjo įplaukos, ypač tų asmenų, kurie dar gali tokiais laikais finansuoti paskolas, todėl išauga e, palūkanos ir mokesčių mokėtojų pinigų nebegalime panaudoti e, svarbiausiems tikslams. Ir e, finansinis stabilumas yra svarbiausias dalykas valstybei ir viešasis vieš, įsiskolinimas taip pat yra e, sažiningumo kartų atžvilgių klausimas. Negalime savo įsiskolinimo palikti vaikams ir anūkams. Todėl e, protinga, e, pragmatiška fiskalinė politika yra būtinas dalykas. E, bet sakydama tai nenoriu pasakyti, kad kad deficito mažinimo politika turi būti aukščiau visko, nes kitaip iškyla grėsmė augimo skatinimo politikai. 2019 numatome, kad biudžetas galėtų būti 1,8 procento ir tą siūlymą pristatėme Ispanijos parlamente ir E, parlamento siūlymų, EPP siūlymų parlamente, turėjome sumažinti tik 1,3 šį e, rodiklį. Bet iš tikrųjų čia kalbame apie nedidelį skirtumą ir o norime sumažinti deficitą dėl kitų tikslų, ne dėl to, kad mus tai versų daryti bendrijos institucijos. Galiausiai sut, visiškai sut, sutinku su jumis dėl to, kad tarptautinės rinkos e, auga lėčiau, vidinė paklausa turi būti svarbiausias augimo variklis. Ispanijoje e, gruodžio mėnesį jau priimti sprendimai, pavyzdžiui, padidinti atlyginimai, pensijos valstybės sektoriaus darbuotojams. Tikimės, kad tai e, teigiamai atsilieps vartojimui, paskatins investicijų dinamiką lyginant su 2018-aisiais, bent jau paskutiniu 2018-ųjų e, ketvirčiu. Manau, kad panaši, panašus duomenys bus paskelbti ir apie eurozoną. EPP Sigfrid Muresan. Much, Sigfrid Muresan. previous capacity in the budget. Ačiū, ačiū, kad lankotės ir dirbome su jumis, jums einant ankstesnės pareigas, tikiuosi, kad e, dirbsime ir toliau. Mano pirmas klausimas yra susijęs su ekonominiais poslinkiais Ispanijoje. Jūs kalbėjote apie makroekonomikos poslinkius ir susijęte juos su minimalaus darbo užmokesčio didinimu. Jūs nusprendėte darbo užmokestį didinti 22 procentais nuo šių metų pradžios, jeigu neklystu, ir noriu paklausti, Kaip jūsų nuomonė tai prisidės prie Ispanijos ekonomikos e, konkurencingumo, kaip tai paveiks skolą ir užimtumą? Mes matome, kad e, Ispanijos ekonomikos konkurencingumas atsigauna. Labai svarbus dalykas buvo fiskalinė konsolidacija, tačiau su rezultatais reikia labai atsargelgtis. Kitas dalykas - šaliai skirtos rekomendacijos 2017 metų. Buvo kalbama apie ribota Ispanijos įmonių, ribotus Ispanijos įmonių gebėjimus dėl e, poreikių netitinkančių įgūdžių. Ir aš noriu paklausti, ką jūs darote siekdami įgyveninti šią rekomendaciją. Trečias mano klausimas yra susijęs su investavimo ir stabilizavimo funkcija. Ir noriu paklausti, kiek lėšų jūs numatote šiai funkcijai turint galvoje jūsų ankstesnę patirtį, žinote, kaip yra sunku didinti ES biudžetą. Taip pat, kokią sąsąją matote tarp eurozonai priklausančių ir nepriklausančių šalių. Čia daugiausiai kalbama apie pajėgumus eurozonos šalims, eurozonos, prie kurios prisideda Europos šalis kokia jūsų pozicija šio klausimu. Ačiū, ponė Muresan, tikrai malonu matyti jūs čia. Buvau užmiršusi, kad jūs dirbate ekonomikos komitete. Taigi, trys pastabos, atsakant į tris jūsų klausimus. Visų pirma, minimalus darbo užmokestis. Mes Ispanijoje įvertinome, ko reikia, kad būtų įvyktas atsilikimas. Ir mm, darbo užmokesčio vidurkis Ispanijoje buvo tikrai daug mažesnis negu uh, E BPO šalise ir darbo užmokestis Ispanijoje smarkiai sumažėjo ir matėme aišku poreikį kažko imtis, atkurti tinkamą minimalų darbo užmokestį, ypač mūsų šalyje, kur pastaraisiais metais atsirado labai daug skurdė gyvenančių darbuotojų. Tai yra žmonių, kurie turi darbą, bet kurie, kuriems nepakanka lėšų išgyventi iki mėnesio pabaigos. Ir 70 procentų minimalų darbo užmokestį gaunančių žmonių Ispanijoje yra moteris. Mes norėjome veikti ir lyčių skirtumus, taigi ši priemonė buvo būtina. Kitas dalykas. Žinoma, įvairūs modeliai e, skiriasi, tačiau išvada ta, kad e, iš tikrųjų teigiamas e, darbo užmokesčio didinimo poveikis buvo didesnis negu galimi sutrikimai. Čia turiu galvoje ir jaunimo užimtumą. Ir būtent gruodžio mėnesį jau buvo žinoma, kad bus didinamas atlyginimas ir rezultatai darbo rinkoje buvo ypatingai geri, samdymas nesulėtėjo. Bet aš manau, kad tokias priemonės reikia, reikia labai atidžiai stebėti, kaip jūs ir sakėte. Antras dalykas įgūdžių kompetencijų netitikimas. Tai yra viena didžiausių mano šalies ir daugelio Europos šalių problema. Mes norime investuoti į švietimą, į žmogiškai kapitalą, taip pat norime pritaik, priderinti švietimą prie įmonių poreikių. Ir iš tikrųjų mes plėtojame socialinį dialogą ir esame numatę peržiūrėti profesinio mokymo kompetencijas. To tikrai reikia, kad kompetencijos įgūdžiai atitiktų naujos ekonomikos poreikius ir ypač, kad um, galėtume reaguoti į skaitmeninėme pasaulyje vykstančią revoliuciją. Ir galiausiai, vienintelis klausimas, į kurį aš neatsakysiu. Jūs žinote, kokį pasiūlymą pateikiau, gal, galvojau apie mm, mūsų turimą fiskalinę e, laisvę, bet dabar, kai atstovauju Ispanijai, turiu šiek tiek permastyti savo poziciją prieš dėrybas. Ačiū, bet man atrodo, kad mūsų parlamento pranešėjai yra ir pakankamai ambicingi ir kartu realistai. Dabar Jonas Fernandės. Sí, muchas gracias, presidente, bienvenida. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, malonu Jūs čia mm, matyti, pasisveikinti su Jumis ir iš pirmųjų lūpų išgirsti apie Ispanijos vyriausybės planus ir apie tai, kam, ko, ko, kokius siūlymus teikėte Europinėse debatuose. Turiu keletą klausimų. Pirmasis dėl e, vėlavimo, vyriausybės vėlavimo e, e, perkelti hipotekos direktyvą. Taip pat e, turiu klausimą dėl debatų parlamente, dėl protingo rizikos ribojimo mechanizmo ir priemonių e, šiam, panaudojimų šiame mechanizme. E, kalb, svarstome, kokias priemonės pasitelkti. Man atrodo, kad diskusijos ir dėrybos labai užsitėsi ir man atrodo, kad EPP ir tampa atsakinga už tos direktyvos perkelimo vėlavimą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Antras mano klausimas susijęs su nuolatos vykstančiomis diskusijomis susijusiomis su Europos integracijos procesu ir tarp vyriausybinių mechanizmų bei e, bendryjų darbo mechanizmų. E, jūs minėjote tą sukurtą į naują e, stabilumo mechanizmą. Ir noriu paklausti, ar, ar sutarėma dėl to, jog reikia naudotis bendryjų darbo e, metodais, sprendžiant fiskalinius klausimus. Galiausiai dar vienas klausimas su, su, dėl pinigų ir ekonomikos sąjungos, edis ir, ir e, biudžeto projekto kalbant apie biudžetas, labai, labai aktualus yra situacija stabilizuojantis veiksnys. Norėčiau paklausti, kaip vyksta dėrybos ir ar manote, kad bus pasiekta konkrečių rezultatų prieš pavasario vadovo susitikimą? Ačiū, ponė Fernandės. Trys svarbios temos dėl minėtos direktyvos m, perkelimo vėlavimo. M, kai pradėjau dirbti ministrės poste, pamačiau, kad 12 direktyvų vėluojama perkelti, kai kurios buvo vėluojama perkelti daugelį metų, nežinau kodėl. Išsikėlėme tai vienu iš savo prioritetų perkelti šias direktyvas į šalies teisę. Ir nežiūrinti tai, kad parlamente turime mažumą, kaip puikiai žinote, vis dėlto mums pavyko uh, perkelti šalies teisės sistemą devynės direktyvas, nes tuo tarp, o tuo tarpu atsirado kitų direktyvų, kurių perkelimo laiko terminai suėjo. Taigi, manau, kad mes tikrai nemažai nuveikėme per septynius savo darbo mėnesius, nes e, kitaip mums grėsė milijoninės sankcijos už tokį, tokią situaciją. Šiandien parlamente buvo patvirtinti sprendimai dėl e, investicijų, taip pat dėl naujų e, protingo rizikos ribojimo priemonių. Kai kurios buvo numatytos jau bendrijos teisėje, kitas Ispanija parengė pati, kad apsisaugoti ne tik nuo nekilnojamojo turto burbulo, bet ir nuo problemų e, finansų srityje. Svarbiausia, kad e, nebuvo labai dėlės skubos, nes, kaip sakiau anksčiau, geriausia reformas yra gyvendinti, kai šviečia saulė. Ir Todėl manau, kad aktualu sukurti tas reikalingas priežiūros institucijas dabar, o ne tada, kai iškils neišvengiama būtinybė ir teks skubėti. Ir buvo patvirtintas toks įstatymo projektas. Kaip tik dabar vyksta balsavimas dėl šio įstatymo, aš jau galvojau, kad jis patvirtintas, bet tikimės, kad susilauks palaikymo šis e, e, pasiūlymas. E, Ispanija draugė su Italija yra tarp paskutinių šalių įgyvendinančių šiuos teisės aktus. Ne, nu, Nežinti tai, kad būtent tai buvo priežastis atvedusios mus į tokią krizę prieš dešimtį metų. Integracijos modelis. Ispanija palaiko bendrijų darbo metodą ryštingai. Manau, kad Europos stabilumo mechanizmo tikslas paskirtis būtų integruoti, integruotis į sutarčių sistemą ir mūsų vyriausybė pasisakytų už balsavimo, nuo pereimo nuo balsavimo vienbalsė sistema prie kvalifikuotos daugumos sprendimų prieimimo mokesčių klausimais. Galiausiai dėl Europos indėlių garantijų sistemos. Tai ypač opi tema, jūs puikiai ją žinote, nes atskirose šalise egzistuoja skirtingi modeliai, jų aktualumas yra nevienodas, tačiau indėlių garantijų klausimas yra ypač svarbus. Ir tai, kad e, birželio mėnesį numatytas svarbus e, renginys šio klausimu, man atrodo, yra svarbus dalykas. Svarbiausia, kad pajudėtų iš aklavėtės šio klausimo svarstymas, nes, kaip žinote, jis įstrigęs jau ilgai taryboje. Ir būtų e, paranku pakeisti perspektyvą, suburti naują ekspertų grupę, kuri išnagrinėtų situaciją. Ir Nežiūrinti nieką, aš nebejoju, kad įmanoma pasiekti pažangos įgyvendinant aiškę politinių debatų darbo atvarkę. Birželio mėnesį Ispanija draugė su kitomis valstybėmis narėmis bus pasirengusi aktyviai dalyvauti ir nešti savo indėlį. Tai mums atrodo svarbių klausimų, ypač vertinant pastaro dešimtmečio patirtį. Stefan Gerold. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Dėkoju, kad atvykote. Noriu pratesti pono Mato klausimą stabilumo ir augimo pakto e, poveikis e, e, ekonomikos augimo ES išlieka pakankamai rimtų iššūkių, siekiant užtikrinti svarumą. Todėl būtina toliau uh, imtis politinių priemonių, kad, kad būtų išlaikytas, uh, išlaikyta biudžeto pusiausvyrą, tačiau um, vis tik tai jūsų vyriausybės vykdoma politika galėtų uh, sukelti grėsmę tai uh, Ispanijos pasirinktai krypčiai. Jūsų biudžeto projekte yra uh, numatoma uh, numatomas atinkamos e, priemonės, e, kurios prieštarauja biudžeto deficito mažinimui. Taigi aš vis tik tai norėčiau iš jūsų lūpų išgirsti platesnių užmojų e, pažadų, ką jūs ketinate daryti, sprendžiant biudžeto deficito klausimus. Per artimiausius metus, ačiū ponė Geraldai, aš pamėginau jau išaiškinti, kad Ispanijos vyriausybės pastangos e, biudžeto kontekste yra pakankamai aiškios. E, premjeras ir atsakingi ministrai kiekvieną dieną e, teikia atitinkamą informaciją ir Ispanija ir toliau privalo vykdyti numatytas priemonės įgyvendinti siekiant mažinti valstybės skolos naštą. Ir būtent dėl šios priežasties mes parengėme tokį biudžeto projektą, kuris kurio tikslai yra pakankamai plačių užmojų, siekiant sumažinti dviem, nuo 2,8 iki 1,3 procentų biudžeto deficitą 2019 metais. Tai yra patys ambicingiausi tikslai viso Europos Sąjungoje, Suomija yra antroje vietoje. Taigi Jeigu jūs kalbate apie dar platesnius užmojus, tai nežinau, kiek jie turėtų siekti. Mūsų e, projekte pirmiausia siekiama įplaukas padidinti, nes e, e, biudžeto išlaidų dalis procentinė lyginant su BVP Ispanijoje yra mažesnė už ES vidurkį, ypač turint omenyje, kad 70 procentų biudžeto išleidžiama socialiniai e, politikai, netgi TVF e, yra e, konstatavusi, kad Ispanijoje nėra ypatinga didelių galimybių padidinti, tai yra sumažinti biudžeto išlaidas, todėl reikia, reikia didinti biudžeto pajamas ir uh, Šio metu mes biudžeto pers, perskirstimo dalimi e, atsiliekame nuo ES biudžeto, tai ES vidurkio, kur siekia 45 procentus, pas mus 38 procentai, todėl mes turime sukurti solidesnę įplaukų bazę tam, e, kad sulėtėjus ekonomikos augimui e, mūsų biudžeto išlaido, išlaidus rytis nenukentėtų. Aš tikiuosi, kad tas ekonomikos sulėtėjimas neateis e, artimiausių metų ir tokiu būdu mes sugebėsime pasiekti ir ES vidurkį biudžeto įplaukų prasme, pavyzdžiui, įvesdami naują e, skaitmeninio verslo mokestį E, kuris yra svarstamas jau pakankamai ilgą laiką tam, kad e, e, tam tikrų įmonių konkurencinė padėtis įprastinių įmonių atžvilgių nebūtų pernelik gera. Alfred Sand dabar kalbės. Ačiū, ministrė. Na, iš tikrųjų, augimas, darbo vietos kūrimas yra svarbios temos, e, didėja nuogastavimai ir vis pirma dėl breksito. Yra kūriamos darbo vietos, tačiau daugelis e, žmonių eurozonoje gyvena nepalankiomis sąlygomis. Yra susidaręs bendras įspūdis, kad e, nepagerėjo pragyvenimo lygis, ypač mažas pajamas gaujančiose ūkiuose. Ar nemanote, kad reikėtų atėjo laikas aps, gerai apsvarstyti, kai, kokį poveikį turėjo eurozonos taisyklės. Na, galbūt mes turime politinį ir ekonominį stabilumą, tačiau e, tai sukelia socialinį nestabilumą ir gal net ir politinį nestabilumą. Ir kai kas sako, kad e, eurozonos taisyklės e, pasiklydo kažkur vertime, ar iš tikrųjų eurozonos taisyklės mums tarnauja, ypač tokiu metu, kai vyriausybės dabar turi pateikti atsakymų žmonių lūkesčiams dėl geresnių darbo sąlygų. Iš tikrųjų, žmonės e, maištauja gatvėse ir e, taip pat e, artėja ir svarbus rinkimai, galbūt Europa galėtų koordinuoti savo socialinį atsaką, galbūt gali pasinaudoti Ispanijos pavyzdžių ir visoje eurozonoje padidinti E, darb, minimalų darbo užmokestį, tarkime, 5 procentais ir siekti, kad minimalus darbo užmokestis būtų taikomas visoje Europoje. Much, Mrs. ačiū, ponė Sant, ačiū už mintis. Ačiū už tai, kad prašėte, raginate mus gal mąstyti nestandartiškai. Aš ir bandau tai daryti, tai daro nauja vyriausybė nuo pat pirmos savo darbo dienos. Stengiamės galvoti nestandartiškai ir siekiame geros pusiausvėros tarp fiskalinės politikos ir fiskalinės disciplinos ir socialinės politikos. Europiečiai turi matyti, kad Europos ir nacionalinės institucijos jais rūpinasi. Iš tikrųjų, Europa tai nėra projektas skirtas technokratams, tai nėra projektas, kuris suteikia tam tikrų garantijų bankams. Tai turi būti projektas piliečiams. Ir aš manau, kad tinkamos pusiausvėros sukūrimas yra geras žingsnis pirmin. Tačiau į tą pusiausvėrą turi įeiti ir tinkamas viešojo sektoriaus valdymas, tinkama fiskalinė politika, kuri yra proaktyvi atsakinga, patikima ir kiek įmanoma suderinta, ypač eurozonoje, nes tai, kas vyksta vienoje šalyje, daro poveikį kitoms šalims. Ir dėl to mums reikia turėti sistemą, kuri padėtų mums derinti veiksmus ir užtikrinti ir atsakomybę bei pasitikėjimą tarp įvairių institucijų kad mes galėtume kurti gilesnę, geresnę ekonomikos ir pinigų sąjungą, apie ką ir kalbame pastaruoju metu. Ačiū, turime vieną norinti pasisakyti, spontaniškų pasisakymų dalyje, vieną minutę klausimui ir vieną minutę atsakymui. E, Viljamas Dartmut, e FDD, ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man žodį. Turiu du paprastus klausimus. Vienas yra štai koks Ispanijoje yra labai didelis jaunimo nedarbas. Ir dabar remsiuosi klausimu, kurį pateikė prieš mane kalbėjęs kolega, anksčiau kalbėjęs kolega. Ar manote, kad biudžeto deficito mažinimas, apie kurį jūs daug kalbėjote, iš tikrųjų atitinka milijonų bedarbių, ypač jaunų bedarbių Ispanijoje interesus? Ir jeigu taip, kodėl taip manote? Kaip jūs galite taip galvoti? O antras mano klausimas taip pat paprastas. Ispanijos, mm, na, Katalonijoje yra politinių e, kalinių, tai yra anksčiau išrinkti demokratiniai Katalonijos vyriausybės nariai ir Ispanijos vyriausybė siekia nuteisti tos asmenys laisvės atimimu iki 25 metų. Jūs entuziastingai kalbate apie ES vertybės. Tai ką jūs asmeniškai manote? apie tokią vyriausybę, kurios nariai jūs esate. Vyriausybė, kuri laiko politinius kalinius ir kuri dėl politinių priežasčių siekia iki 25 metų laisvės atimimo bausmių. Kaip jūs tai vertinate, būdama tokia didelė Europos vertybių entuziastė? Ačiū ponui Dartmutui. Visų pirma, dėl jaunimo nedarbo. Jūs esate visiškai teisus, tai yra vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų ir taip pat vienas iš didžiausių disbalansų, kuriuos mes paveldėjome Ispanijoje. Mes tenksimės jį mažinti kaip galima greičiau ir todėl jau sutarėme dėl jaunimo nedarbo mm, veiksmų plano, kovos jaunimo nedarbo veiksmų plano tikimės labai gerai panaudoti ES ir nacionalinės lėšas, kad užtikrintume ateitį jauniems žmonėms. Nedarbo rodikliai mažėja ir aš labai tikiu, kad jie mažės ir artimiausiais mėnesiais, bet mes norime paspartinti šį procesą. O tam reiks um, keisti įgūdžius, um, mąstyseną, reikia imtis trumpalaikių priemonių, bet žinoma reikės ir vidutinio trukmės laikotarpio priemonių, reikia užtikrinti tinkamą švietimą ir m, mm, iš tikrųjų stipri statybų rinka jau kuria tvirtus pagrindus užimtumui ateityje. Na, o dėl politinių kalinių aš tikrai nesutinku. Nėra mano šalyje politinių kalinių. Tai yra politikai, kurie yra kalėjime už tai, kad pažeidė taisyklės. Ir aš manau, kad toks būtų tinkamiausias atsakymas į jūsų labai entuziastingą ir karštai užduotą klausimą. Think... Ačiū. Aš manau, kad niekas nekvestionuoja teisinės valstybės principų Ispanijoje. Dėkoju ministrei Kalvinio, manau, kad įvyko labai teigiamas, įdomus dialogas, pasikeitėme nuomonėmis ir turiu pasakyti, kad jūsų biudžetas rodo, kaip įmanoma derinti fiskalinę atsakomybę ir skatinti sanglaudą ir augimą. Manau, kad iš to pasimokyti galėtų daugelis, įskaitant ir man geriausiai pažįstamą šalį, mano šalį. Jūs kalbėjote apie ekonomikos ir pinigų sąjungos gilinimą, teikėte pirmenybę bendrijos metodui ir kalb... taip pat sakėte, kad reikia stabilizavimo funkcijos stiprinimo ir tokios mintis tikrai, tokias mintis mes labai palankiai vertiname šiame parlamente. Lauksiu galimybės toliau bendradarbiauti su jumis taryboje. E, tikiuosi, kad prasidėję procesai duos apčiopiamų konkrečių rezultatų, kurie bus naudingi ne tik mūsų valiutai, bet ir mūsų sąjungos piliečiams. Ačiū, ponė ministrė. Yes. Yeah, colleagues, before, uh... Mili kolegos, prieš pradant balsavimus, dėja turiu jums kelias, kelias pranešimus. Tai yra bloga žinia, o gera žinia yra ta, kad e, balsavimas užtruks pakankamai trumpai, e, nes balsuoti, dokumentų, dėl kurių reikės balsuoti, turime nedaug. Taigi, neturėtumėte labai nerimauti dėl to, kad 10 minučių savo balsavimo laiko turėsime paskirti šiems e, pirmininko pranešimams, jeigu įprastiniai. Pirmiausiai parengiamasis pinigų politikos dialogo susitikimas su ECB pirmininku Dragi vyks 19 metų vasario 28 dieną. Tai bus paskutinis šios kadencijos pinigų politikos dialogas. Noriu nariams e, priminti, kad vienintelė šio sustikimo tema, kuri buvo patvirtinta ekonomikos komitetų koordinatorių, tai yra e, kritinis, e, kritiškas pinigų sąjungos projekto įvertinimas, nusižvelgiant į euro 20 metį, dalyvaus Dublino universiteto ekspertai, Berlyno, DIV atstovai. E, tas susitikimas vyks e, trečiadienį, sausio 23, e, nuo 1 val. po pietų bus transliuojamas internetu tas posėdis. Dėl EIB statuto koordinatoriai jokios nuomonės neparenkė. Wow. Taip pat e, rengiamės kitam preparengiamam posėdžiui, kuriame svarstysime e, galima pasirengimą kitai bankų kryžiai. Komiteto vardu mes išsiųsime laišką komisijai, kuriuo pareikšime savo susirūpinimą dėl e, esmą skandalo. E, Kumeksas skandalo siekdami e, paraginti investicijų banką atlikti atitinkamą tyrimą. Ekonomikos valdymo Europos parlamentinės savaitės vyks pirmoji sesija dėl mokesčių skaitinės ekonomikos e, bei kovos su mokesčių vengimu Antroji sesijoje dalis skirta bankų sąjungai, Europos semestro teisės aktų rinkinys sutarėme, kad ekonomikos dialogas e, e, aprieps e, taip pat ir situaciją Italijoje. Buvo sutarta pakviesti ekonomikos dialogą 19 metų atitinkamus ministrus pakviesti dėl mokumas 2 2000. 19 metų sausio mėnesį dėl prips buvo numatytas postis, tačiau po to koordinatoriai nusprendė iš karto pereiti prie pareiškimo dėl mokumas 2 direktyvos, jį perskaitysiu po kelių sekundžių. E, prieš taip noriu pasisveikinti su komisijos atstovais atvykusiais į salę ataskaitos dėl vykstančių tarp institucinių darybų, trilogas dėl informacijos atskleidimo susijusio su tvariomis investicijomis vyks sausio 30, pir, pirmasis trilogas vyko Strasbūrė, aptarėme reglamento siūlomo apriepti ir dabar siūloma patvirtinti galutinę apriepti, apibrieštis bei siūlomus produktus, tvarias investicijas, deramo apdairumo principo taikymą kredito institucijos ir e, e, finansinius patarėjus. Kitas trilogas vyks sausio 28 dėl obligacijų. Pirmasis trilogas vyko E, sausio 15 dieną aptarėme atitinkamas pozicijas susijusius su padengtų e, turtų e, komisijai suteikti įgaliojimai parengti dokumentų apmatus, įskaitant kompromisinius tekstus šiais klausimais, ten kur reikia. Taip pat buvo patvirtinti atitinkami techniniai įgaliojimai E, kas dėl kriterijų. Pirmas trilogas vyko sausio 16 dieną, pirmas trilogas vyko Strasbūrė ir buvo nustatyti reklamai tvarumo kriterijams. Darybininkų komandos pasikeitė nuomonėmis dėl privalomų kriterijų administravimo. E, kitas sustik trilogas vyks sausio 30 dėl Emir 2.2. Pirmas trilogas vyko e, sausio 17 labai daug trilogų, jų padaugės artimiausiamis dienomis dar labiau. E, Teisėkuros institucijos išsamei aptarė savo poziciją susijusią su nauju režimu, prižiūrint trečiųjų šalių pagrindinė sandorio e, šalis, e, skaitant e, atitinkamą TIR 2 pagrindinių sandorių šalių klasifikaciją Europos parlamentas pasižadėjo parengti atitinkamą pasiūlymo apmatus, kadangi trilogija pritruko laiko visiems klausimams apstatyti, buvo at, apsvarstyti. Buvo patvirtinti preliminarūs techniniai reikalavimai. Dėl mokumų deleguotų aktų koordinatoriai nusprendė pristatyti formalų pareiškimą dėl AJOPA. Jopos ir aš noriu pasveikinti su Emanuel Cvai Müller, politikos departamento Jopos vadovė ir ekonomikos komiteto vardu. Dabar aš perskaitysiu šį pareiškimą dėl e, e, mokumas 2 deleguotų aktų reglamento pakeitimo susijusio su mokumo e, kapitalo reikalavimais. Šiuo metu gruodį tas dokumentas turėjo būti patvirtintas, komisija jį vis dar ruošia ir ta. Uh, dėl so neleido jo mums šiandien aptarti. Nepaisant viso to, mes esame tikri, kad ši dėl so reiškia, kad komisija ir tinkamai vertina ir atsižvelgia į mūsų e, pareikštus susirūpinimus ir tikimės, kad busimame deleguotame akte e, tie aspektai bus paminėti. Dabar trumpai juos pristatysiu. Pirmiausiai norime pabrėžti savo paramą, siekiant sumažinti dabartinę rizikos maržas siekiant e, paskatinti realią, realią ekonomiką ir gyveninti ilgalaikius projektus. Antra, nepaisant to, mes pripažįstame, kad kai kurie mūsų pasiūlymai buvo įtraukti į deleguoto akto projektą. Mums kilo susirūpinimas dėl to, kad e, dabartiniai e, naujos turto klasės kriterijai ir reikalavimai E, galėtų užkirsti kelią ilgalaikiam turto klasės ilgalaikiam e, įgyvendinimui. E, taip pat mums rūpi ilgalaikės investicijos ir pakeistos taisyklės šioje srityje prisidėti prie kapitalo rinkos tikslų, pasiekimų paskatintų verslumą ir investicijas. Mes pabrėžiame taip pat su opozicija siekiant greitų laikų <laughs> išspręsti trūkumus susijusius su e, pristaikymo prie e, rinkų sviravimo e, funkcija, nepaisant to, kad teisėkuros institucijos sutarė, jog nacionaliniai komponentai turėtų būti pasitelkiami tik tuo atveju, kuomet jie atitinka specifinius kriterijus, mes manome, kad per uh, skaitomąjį laikotarpį, e, vis tiek jie turi būti apskaičiuojami. Manome, kad šis pasiūlymas kai atitinka e, direktyvą ir e, taip pat komisijos įgaliojimus, kurie buvo patvirtinti teisėkuros institucijų pirmojų lygmenių. Galiausiai mums labai rūpi naujų nuostatų taikymo pradžia ir mes manome, kad e, dabartiniai pasiūlymai galėtų per trumpą laikotarpį sukelti rimtų sunkumų e, atsiskaitimų e, procesui. Komisija turėtų siekti sumažinti bet kokią žalą įmonėms, kurios privalės įgyvendinti ir laikytis šių naujų e, nuostatų, ypač draudimo sektorio. Raginame komisiją atidžiai įvertinti galimus padarinius ir užtikrinti aiškumą e, kompetentingoms institucijoms ir rinkos e, dalyviams teik, dėl ataskaitų teikimo. Pagal šias naujas nuostatas manome, kad E, negalima toliau dėlsti įgyvendinant visus aukščiau e, minėtus aspektus ir e, taip pat apgailestaujame, kad komisija mm, neatsižvelgia į daugumą ekonomikos komiteto teikiamų pasiūlymų, rengiant mokumas 2010 metų direktyvą. Siekiant užtikrinti proceso skaidrumą, tikimės, kad komisija ras tinkamą būdą įvertinti ir įtraukti parlamento prioritetus į šį deleguotą į aktą. Ir naudodamėsi progą norime priminti komisijai e, sutarties 290 straipsnį ir parlamento prerogatyvas pagal šį straipsnį stengsime panaudoti visais turimais parlamento įgaliojimais tam, kad užtikrintume, jog į šį svarbų dokumentą būtų įtrauktos mums svarbios nuostatos. Ačiū už jūsų e, kantrybę, e, klausantis e, mano šio pareiškimo skaitimo. O dabar perkime prie balsavimo ir norėčiau paprašyti, kad man kas nors paduotų balsavimų sąrašus. Taigi atliksime pirmiausiai bandomąjį balsavimą. E, siūlau jame sudalyvauti dabar. Mr. Gerald not working. Good. Yes. So, uh, e, one EPP too many. Vienu EPP nariu per daug. Gal galėtume pakartoti bandymą. Pakartokime bandomai balsavimą, nes vienu EPP nariu buvo per daug. Um, should EPP repeat the test? Sorry, just to double check. Gal EPP atstovai galėtų pakartoti bandomai balsavimą. Noriu būti tikras, ar nebuvo per daug balsuojančių. Okay, close. Balsavimas baigtas. Dabar viskas gerai. Na ir pasižiūrėsime, kaip vyks balsavimas. Taigi, pradedame nuo e, laikino susitarimo E, kurio dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas reglamentas. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 42 už, 10 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikinu mm, pranešėjus. Dabar Periname prie pono Martušėlo pranešimo dėl PVM. 35 ir 50 10 pakeitimai, kas už prieš susilaiko pritarta. 36 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 37 kas už prieš susilaikė pritarta. 38 kas už prieš susilaiko pritarta. 40 kas už prieš susilaiko pritarta. 42 su žodiniu pakeitimu, kurį teikia AKR. E kas už prieš pasitikrinkime balsavimą, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar balsuojame dėl pakeitimo be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Man atrodo, kad ta pati dauguma, bet pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta 26 prieš 25 už, 403 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 404 kas už, prieš susilaiko pritarta, 45 kas už, prieš susilaiko pritarta, 46 kas už, prieš susilaiko pritarta, 47 kas už, prieš pasitikrinkime balsavimą dėl 47 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 48. Kas už prieš. Pasitikrinkime. Dėl 48 pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 49 kas už prieš. Pasitikrinkime dėl 49. Balsavimas pradedamas. Visi buvo už, čia aš suklydau, balsavimas baigtas, pritarta vienbalsiai. Norėjau tiksliai pamatyti. 50 kas už, prieš susilaikė pritarta. 51 dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš susilaikė pritarta. Antra dalis kas už, prieš pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 52 atkrenta, 53 kas už, prieš susilaiko pritarta, 54 kas už, prieš susilaikė pritarta, 55 už, prieš susilaiko pritarta, 56 už, prieš susilaiko pritarta, 57 už, prieš susilaiko atmestas, 59 kas už, prieš susilaiko pritarta susilaiko atmestas, 60 už prieš susilaiko atmestas, 62 už prieš pasitikrinkime balsavimą dėl 62 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas vieno balso persvara, 700 kas už prieš Susil... Pasitikrinkime 70, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas tą pačią persvarą. 69 ir 18, kas už prieš susilaikė pritarta, 71 ir 19, kas už prieš susilaikė pritarta, 700 už prieš susilaikė pritarta, 73 už prieš susilaikė pritarta, 74 už prieš susilaikė pritarta, 75 už prieš. Pasitikrinkime balsavimą dėl 75 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 20 su žodiniu pakeitimu, kurį teikia Aldė. Už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmas už, prieš susilaiko pritarta, 23 už, prieš, ne, 23 atkant, antras už, prieš susilaiko pritarta, trečias už, prieš susilaiko pritarta, 24 už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtas e, suderinamas, e, už prieš susilaiko pritarta, 25 už prieš pasitikrinkime balsavimą dėl 25. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 už prieš susilaiko pritarta. 5 už prieš susilaiko pritarta. 27 ir 28 už prieš susil... pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Šeštas už, prieš susilaiko pritarta, 7 už prieš susilaiko pritarta, 29 už prieš susilaiko pritarta, 30 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 30, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Buvo čia balsavimą dėl 30. 31 su žodiniu pakeitimu. Už prieš. Pasitikrinkime balsavimą dėl 31 su žodiniu pakeitimu. Balsavimas baigtas. Atmestas. 31 be žodinio pakeitimo, kas už. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas 32 už, prieš susilaiko pritarta, 33 už, prieš susilaiko pritarta, 34 už, prieš susilaiko pritarta, 8 už, prieš susilaiko pritarta, 9 už, prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 už, niekas nevalsavo prieš, 10 susilaikė, sveikinu pranešėją. Dabar pereiname prie pono Frunsulika nuomonės projekto dėl Europos bankininkistės institucijos biudžeto vykdymo patvirtinimo kompromisas A už prieš susilaiko pritarta, B kompromisas už prieš susilaiko pritarta, C kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. D kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Pasitikrinkime Balsavimas baigtas. Pritarta. 14 už, prieš, susilaiko atmestas. 15 už. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmestas. Maža persvara, minimali persvara. Gerai, kad pastikrinome. 15 už, prieš susilaikė pritarta. 16 už, prieš susilaikė pritarta. E kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 20 e, pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. F kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas už, prieš pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas vieno balso persvara. G kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. 46 už, 2 susilaikė. Sveikinu pranešėją, kitas pranešimas, tas pats pranešėjas, EOPA, A kompromisas už prieš susilaikė pritarta, B kompromisas už prieš susilaikė pritarta, C kompromisas už prieš susilaikė pritarta, D kompromisas už prieš susilaikė pritarta, E kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 14 pakeitimas už prieš. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Saimas baigtas. 30 už 22 prieš pritarta. Taigi dėl pradinio teksto nebalsusime. 18 už prieš susilaikė pritarta, 19 už prieš. Prie, Mm, pastikrinkime dėl 19. Balsavimas baigtas. Pritarta. 20 už, prieš susilaiko pritarta, F kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 25 už, prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 25, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas vieno balso persvara. Visas tekstas su pakeitimais, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 44 už, 2 prieš, 4 susilaikė, pritarta. Dabar esma A kompromisas už prieš susilaikė pritarta, B kompromisas už prieš susilaikė pritarta, C kompromisas už prieš susilaikė pritarta, D kompromisas už prieš susilaikė pritarta, devintas pakeitimas už prieš susilaikė, man atrodo, pritarta, bet pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 12 už, prieš, pasitikriname 12, pradedame balsuoti. Vienu EPP nariu per daug. Balsavimas baigtas. Pritarta. 13 už, prieš susilaikė pritarta, 14 už, prieš susilaiko pritarta, 15 už, prieš susilaikė pritarta, 16 už, prieš susilaikė pritarta, E kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 21 už, prieš e, susilaikė, pasitikrinkime dėl 21. Balsavimas baigtas. lygų 25 ir 25, tai reiškia, kad pakeitimas atmestas, dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimais vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 43 už, 2 prieš, 4 susilaikė, sveikinu pranešėją. Kitas mūsų posėdis sausio 28 dieną pirmadienį 15 val. ir antradienį ryte nuo 9 iki 12.30. Ačiū, posėdis baigtas.